planuoja savo apmąstymus išbaigti e, šiais metais ir <clears throat> juos pateikti. Ačiū. Tikojame komisarai Georgievai, baigiame diskusijas, balsavimas šiandien vyks 12 val. Kitas darbo tvarkės klausimas. Noizer pranešimas dėl ES vystumojo bendradarbiavimą, remiant siekį sudaryti galimybės naudotis energijos ištekliais visiems vienodai. Gerbiamas pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Šitas pranešimas dėl galimybių naudotis energijos ištekliais priimtas tinkamu metu, kadangi Junktinės tautos 2012 metais Generalinėje asamblėjoje paskelbė šiuos metus atsinaunančios energetikos metais visiems. Antra, man ir kitiems, kurie padėjo renkti šitą pranešimą, komitete buvo labai svarbus du dalykai. Pirma, mes norime skatinti atsinaunančius energijos šaltinius ir taip pat užtikrinti prieigą visiems. Todėl šitie energetikos šaltiniai turėtų būti finansiškai prieinami visiems. Mes konstruktyviai bendradarbiavome su nevyriausybinėmis organizacijomis Practical Action iš Londono, su Švedijos aplinkosaugos institutu, Stokholme. Taip pat sekretoriatas mums padėjo atsakyti klausimą, kaip užtikrinti vienodas sąlygas visiems naudotis energijos šaltiniais. Šiandien 1,3 milijardo žmonių neturi elektros, 2,7 milijardai verda maistą, improvizuotomis priemonėmis naudoja biomasę. Saharoje ir Indijoje yra didžiulis energijos nepriteklius. Kenijoje tik tai 20 procentų gyventojų turi galimybę naudotis energiją mieste ir 30 kaime. Nėra užtikrintos galimybės šildyti namus, virti maistą. Šitą galimybė naudotis energijos šaltiniais dar nėra mūsų šimtmečio nekvestionuojamas pasiekimas. Todėl savo pranešime mes siūlome 2015 metais persiorientuoti ir įtraukti į mūsų energetikos programas galimybę užsitikrinti atsinaunančiais energijos šaltiniais. Labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be elektros. Šildymas ir maisto gaminimas naudojant biomasę yra dažnai pavojingas gyvybei, kadangi yra išskiriama labai daug nuodingų medžiagų. Kai kuriuose valstybėse dėl e, pavojaus sveikatai, sveikatai yra draudžiama naudoti medieną. Labai svarbu, kad mes savo, savo darbo tvarkę, pokyčių darbo tvarkių įtrauktume mūsų pranešimo pasiūlymus, kurie yra tokie. ES ir valstybės narės yra raginamos pritarti jungtinių tautų energetikos tikslams numatytams iki 2020-2030 metų. Labai svarbu įgyvendinti mažus decentralizuotus apsirūpinimo energijos šaltiniais projektus. Reikia numatyti tinkamą finansavimą. Europos investicijų bankas ir kiti vystimosi bankai kol kas nekreipia dėmesio mažiems energetikos projektams, reikia pakeisti šitą nuostatą ir vadovautis Rio 20 proceso reikalavimams ir svarbiausia įtraukti šias nuostatas į e, tūkstantmečio tikslų įgyvenimo programą nuo 2015 metų. Dėkojame kolegai Noiser, o dabar spontaniški pasisakymai kolegė Basesku. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Gerinti galimybės pasinaudoti energetikos paslaugomis yra tas pats, kas gerinti žmonių pragyvenimo kokybę, ypač kalbant apie skurde gyvenančius žmonės. Tai reiškia, kad galimybė naudotis energetikos ištekliais turėtų būti prioritetas, kai kalbame apie kovą su skurdu. Neturėjimas galimybė pasinaudoti energijos tikimo paslaugomis e, sukuria ypatingų problemų moteriams ir vaikams. Aš pritariu tam, kad šis klausimas būtų įtrauktas į birželio mėnesį įvyksančio Rio plus 20 e, vadovų sustikimo programą. E, tuo pat metu privačios investicijos turi būti skatinamos, kad būtų e, gerinama prieiga prie energijos išteklių. Aš pritariu idėjai finansuoti atsinaujančių šaltinių, šaltinių projektus. Pavyzdžiui, Rumunijoje ekologiškos e, energijos e, gamintojai uždirbs 300 milijonų eurų per ekologiškos energijos sertifikatus. Ačiū, ponia Basaskiu, ponia Korea de Campo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad galimybė pasinaudoti energijos, energijos ištekliais turi būti Europos tikslas, bet ne tik Europos, o pasaulinis tikslas, be abejonės, kad atsinaujinančios energijos srityje pažanga yra puikiai. Prieš 20 metų to, kas yra dabar buvo neįmanoma įsivaizduoti. Ir aš manau, kad tinkamų tikslų nustatymas, siekiant pagerinti prieigą prie energijos, yra puikus tikslas. Afrikai pietus nuo e, pusiaujo e, ten energijos ištekliai yra vien tik tai iš principo mediena reikėtų e, stengtis tai pakeisti. O kai dėl branduolinės energetikos, tai mes remiame komisiją tose priemonėse, kurių įėjimasi. Ačiū, ponia Korėja de Campos, toliau ponas Lamsdorfas. Dėkui, pane předsedající. Nedávno jsem se získal. Ačiū, ponia pirmininkė. Visai neseniai diskutavome apie ES ir Junktinių valstybių energetikos politiką. Galiu pasakyti, kad amerikiečiams sekasi kur kas geriau negu europiečiams, nes jie turi labai gerai apgalvotą planą, kuris praktikoje yra įgyvendinamas, o mes to nepadarome. ES reikia diversifikuoti energetikos išteklius, reikia ieškoti alternatyvių energijos šaltiniai, pavyzdžiui, genetinis bakterijų manipuliavimas. Būtent e, tokius dalykus daro amerikiečiai, stengdamasi panaudoti šią technologiją gaminant dizelinį kūrą. Taip pat e, turime daugiau dirbti, gerindami jungtis ir energijos e, saugyklų kūrimą. To nepakankamai darome. Ačiū ponia Razorfai, ponas Paška. Pán predsedajúci, e, vážená pani. Dėkuoju. E, pirmininkė, noriu padėkoti e, ponui Noizeriui. Jis remia mažus decentralizuotus projektus skirtus energijai gaminti besivystančiose šalyse. Tačiau ES neturi pakankamai pajėgumų, kad galėtų tokius projektus plėtoti, imtis jų. Tačiau ES galėtų būti e, tokio pasaulinio projekto inicijatorė e, galėtų paremti, e, sulaukti paramos e, iš kitų kylančios ekonomikos pramoninių išsivyšinčių šalių, e, sutelkti išteklius ir e, užtikrinti tokių projektų gyvenimą kur kas platesnių mastų, negu kad viena Europos Sąjunga, jeigu tą darytų. E, Panas Masaros. Ačiū pirmininkė besivystančios šalis kenčia nuo energetikos išteklių stokos, daug žmonių neturi net ir elektros. Šis e, klausimas nebuvo pakankamai akcentuojamas e, vystomosios darbo tvarkės srityje. Svarbu labai kalbėti apie besivystančias šalis, tačiau e, padėtis negerėjose. Namų ūkiai labai didelę dalį savo pajamų išleidžia prastos kokybės šildymui. Kodėl? Todėl, kad negalim nautis kitokiais energijos ištekliais ir valstybė neremia jų. Reikia e, naujų technologijų, švarios energetikos galimybių ir galvoti, kaip tas galimybės perteikti pateikti neturtingoms bendruomenėms. Mes turime e, galvoti apie pasaulinį fondą, kuris paremtų tokius žmonės, investicijas, e, kuriomis būtų siekiama sumažinti skurdą pasaulyje. Reikia tikėtis, kad iki 30 metų tos priemonės padės užtikrinti visuotinės galimybės pasinaudoti energetikos ištekliais. Dėkui, ponė Tikau. Labai ačiū. 84 procentai pasaulio gyventojų gyvena kaimo teritorijose ir neturi galimybės naudotis elektros energiją. E, daugiau kaip pusantro beveik milijono žmonių kasmet miršta dėl to, kad jie e, kvepuoja kengsmingais dūmais. 3 procentai investicijų energetikos infrastruktūrą iki 2030 metų galėtų būti galimybė investuoti į mm, modernios energetikos gamybą. Manau, kad reikia užtikrinti visuotinės galimybės pasinaudoti energetikos ištekliais iki 15 metų. ES turėtų taikyti konkrečias priemonės, kaudamas su energetiniu skurdu. Ačiū. Dėkuoju, ponė Tikau. Paskutinė kalbės šio klausimu, ponė Flašikova Benova. Dėkuoju, pirmininkė. Galimybė naudotis šio laikinėmis energetikos paslaugomis sus susijęs su kova su skurdu. E, žmonės, e, jeigu negali naudotis energetikos ištekliais, e, pasmerkti gyventi skurde ir neuriomis sąlygomis. Privačiai investuojama į energetikos išteklius, tačiau reikia, kad daugiau šalių užtikrintų geresnės galimybės pasinaudoti energetikos ištekliais skurdiems gyventojams. Privatų sektorių reikėtų skatinti dar daugiau investuoti. Ateityje ES energetikos priemonė bus vienintelė priemonė finansinė skirta e, skatinti investicijoms e, kovos su skurdu srityje, energetinių skurdų srityje. Tačiau uh, Ši priemonė vargu ar išliks ilgai ateityje. Reikia politinės valios ir finansinių įsipareigojimų, kad mes išlaikytume ES e, kaip lyderės e, vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis komisarė Georgievai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, komisija džiaugiasi pono Noizerio pranešimu. Mes iš tikrųjų galvojame vienodai, mes esame taip pat atsidavę, kad e, tas tikslas iki 30 metų pasiekti e, visų, visiems vienodą prieigą prie energijos išteklių būtų, e, būtų pasiektas ir kad atsinaujinti energiją prisidėtų prie to. Mes suprantame, kad energetika yra labai svarbi vystimuisi, kad yra e, labai svarbus veiksnys užtikrinant sveikatą, švietimą, maisto tiekimo saugumą, augimą, o švari energetika sumažina tą naudą, padidina tą naudą, sumažindama oro taršą ir prisidedama prie visuomenės sveikatos. Pranešimo rekomendacijos atitinka komisijos strategiją, pavyzdžiui, pokyčių darbo atvarkę, kur pripažįstama ir energetikos E, rolę vystimėsi. Mes dalyvavome Junktinių tautų tvarios energijos visiems iniciatyvoje. Komisaras Piebalksas e, vadovavo darbo grupiai, kurią įkūrė generalinis sekretorius Bankimūnas. Ši iniciatyva skirta tam, kad būtų sukurtos konkrečios sąlygos siekiant sėkmės dviejose, e, sprendžiant du iššūkius, su kuriais susiduria žmoniją, skurdo mažinamas ir kova su klimato kaina. Ir tai prisidės prie abiejų tikslų. Komisija e, vaidina aktyvų vaidmenį pradinėse diskusijose ir ES e, sąjunga vertinama kaip viena iš vadovaujančių veikėjų, kad ši iniciatyva taptų sėkminga. Taip yra todėl, kad mes vaidiname keturių kolektyvinį e, vaidmenį kaip pirmaujanti donorė e, teikianti pagalbą vystimuisi 60 procentų sudaro ES indėlis. Mūsų balsas tarptautinėse institucijose reiškia, kad būtent Europa spaudė Pasaulio banką patvirtinti pirmai, pirmosius atsinaujinančios energetikos tikslus. Mes taip pat esame vienintelė šalių grupė, kuri jau yra patvirtinusi savo tikslus e, energetikos taupimo srityse. Rio plus 20 yra unikali galimybė patvirtinti naujas iniciatyvas ir esu įstikinusi, kad ponas Pievalksas pagalvos, kaip šiuose srityse kokius finansavimo įsipareigojimus prisimti. Taip pat mes pripažįstame, kokį vaidmenį atlieka šis parlamentas, tvirtinant ir gyvendinant teisės aktus, siekiant tikslų išdėstų pranešime. Pripažįstame svarbu e, vaidmenį siekiant decentralizuoti atsinaujinančios energijos tiekimą ir e, apsilankydama skurdžiose šalise, pavyzdžiui, Nigerijoje, čia D, matau, kad mes turime labai energingai siekti tokių sprendimų gyvendinimo ir turime pripažinti, kad tos šalis, e, šalis turi poreikių susijusių, pavyzdžiui, su vandens tiekimu ir kitų tais dalykais. Tokiu būdu tų tikslų pasiekimas padėtų, pasiektų, e, padėtų pasiekti ir kitų tikslų. Šis komunikatas, komunikatas dėl tai galimybės visiems naudotis energijos ištekliais nenumatytas kol kas, tačiau a, e, mes visą tai galima paversti praktiniais veiksmais, siekiant užtikrinti energijos tiekimą tvarių būdų iki 30 metų šioje srityje mes kūrėme mechanizmą, kuomet besivystančios šalis galėtų prisijungti prie sistemos, kuomet jos gautų būtiną techninę ekspertų pagalbą, kad galėtų kurti savo nacionalinius energijos prieigos e, planus. Ir su partnerėmis šalimis mes siekiame užtikrinti ir privačias investicijas. Matau, kad ponas Neizeris e, pritarė mūsų analizai. Komisija mano, kad e, kartu galime pasiekti tikslų. Aš labai dėkoju parlamentui už jo paramą ir vystimosi komitetui taip pat, kuris visada e, prisidėjo prie mūsų darbo. Ačiū. Tikojame komisarė Georgievai, baigėme diskusiją. Balsuojama bus 13 val. Kitas darbo atvarkės klausimas. Ole Schmidt pranešimas dėl metinio pranešimo apie mokesčius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė.